Colleagues, I'm going to start because it's now three and the start time is designated. Uh, Kolegos pradėsiu, e, nes jau yra beveik 10 minučių po trijų, o posėdis turėjo prasidėti trečią. The... Pirmiausia, reikia patvirtinti 14 lapkričio posėdžio protokolą. Ar visiems tinka tas protokolas? toliau tvirtiname darbo tvarkės projektą. Ar kas nors turi pastabų dėl darbo tvarkės? Ne, gerai. Toliau, pirmasis pranešimas. Ponios Lichtenberger pranešimas dėl reglamento, dėl statistikos apie prekių transportą vidaus vandenų keliais, pakeitimų svarstymas. Ačiū, trumpai kalbėsiu, kadangi kolegos, kurie prisidėjo prie šio, šių pakeitimų dar netėjo. Kolegos, kurie pateikė pakeitimus, netėjo. Aš nekalbu apskritai apie tuos, kurių čia, kurie čia yra ar kurių nėra. Kaip, kaip tam būtų, norėjau pasakyti, kad dėl pakeitimų, kuriuos apsvarstėme, tai su dauguma aš galiu sutikti, išskyrus su tais, kurie sako visur, jeigu reikia, jeigu reikės, if needed. Nes e, visa tai iškyla visą laiką per darybą su taryba, tai manau, kad nereikia mums patiems jų čia kaišioti, dėl to čia yra minusas. Dar yra vienas pakeitimas, kurį pakeitė ponas Asada. dėl laikotarpio, kuomet galioja deleguotai aktai. O komisija patikė nenumatytą, ne, nepribotą laikotarpį, ponas Zasada teik, numato penkių laikotarpį, aš su to sutinku, todėl balsavimas rašė turėtų būti pliusas. Jeigu taip nėra, tai yra klaida. Dėl kitų pakeitimų, tai aš manau, kad Manau, kad dėl šio dokumento bus plačiai sutarta. Jau diskutavome apie pranešimo turinį, tai nemanau, apie tai, kad apie tai reikėtų dar kalbėti. Jeigu kas nors dar nori prisidėti, tai problemų nėra, tačiau tiek turiu jums papasakoti apie pakeitimų svarstymą. Ačiū. Atrodo, Džizinio yra vienintelis pranešėjas, kuriuo čia yra. Pane Maisner. Taip, taip, iš tiesų aš esu vienintelė e, šešėlinė pranešėja. E, Pone Lichtenberger e, pabandė pagerinti situaciją su šiuo teisės aktu pagal Lisabono sutartį. Vienintelis dalykas, dėl ko mano frakcija nepritarė, tai yra deleguotojų aktų apribojimas, nes mes manome, kad komisijos pasiūlymas šiuo atveju yra tinkamas, o šiaip mes palaikome e, pranešėjos poziciją. Manau, kad pagerinsime tokiu būdu šį dokumentą. Much, Ačiū dabar, panas Alkadravi. Kalbame apie panas Lichtenberger pranešimą. Žinau, gerbiamas pirmininkė, žinau, Pirma, norėčiau Evai padėkoti. Wanneer eh, ze voorstelt om passagiersstatistieken en dergelijke mee op te nemen, dus wij zullen dat ondersteunen. Um, dus globaal genomen. Mes pritarėme pasiūlymams, mes norime, kad būtų įtraukta ir keleivių statistika. Taigi, apskritai, mes pritarėme, tačiau yra keletas pakeitimų, su kuriais šimtų procentų nesutinkame, tačiau apskritai tai pritarėme pranešimui. Jau. Gerai. Taigi belieka pakartoti, kad balsavimas bus rytoj. Ir jeigu balsavimo sąrašas nepakeistas, tai reikia dar pakartokit, kad to pranešėja palaiko ponę Zasado pakeitimą ir apie tai reikės pakartoti prieš balsuojant. Bet atrodo, balsavimo sąrašas bus pakeistas. Labai ačiū. Toliau pono Kramerio pranešimas apie apie geležinkelio transporto statistiką. Ivar, Ivar žinai, ar jis pats ateis ar ne? Žinoma, taip, sako pana Lichtenberger. Labai ačiū už jūsų pakeitimus ir šiuo klausimu. Aš vieto, vieto Michailio pristatysiu pakeitimus, kuris e, šiandien vėluoja beveik tas pats, kaip ir anksčiau. Galiu kalbėti vokiškai. Čia dėl šio pranešimo taip pat e, gavome keletą pakeitimų, kur norima įtraukti ten, kur įmanoma, ten, kur tinkama tokia, tokia nuostata, bet e, man atrodo, kaip ir kolegai Kramer, e, nebūtina tokia formuluoti. E, Toliau dar vienas dalykas susijęs su Breslav Borisov prane, e, pakeitimu. Mes pritarsime šiam pakeitimui, tačiau e, kalbame apie e, vertę iki 500 km. O tame pakeitime e, paminėta, kad galima įtraukti 500, nuo 500 iki 700 ir daugiau kilometrų. E, tačiau manau, kad pirmiausia, kadangi yra daug didesnių valstybių narių, todėl būtų prasminga e, įtraukti ir didesnės vertės. O šiaip visi pakeitimai išskyrus su tais, kur yra formuluotė where appropriate, e, visi mums tinka ir norėčiau padėkoti visiems už tuos pakeitimus. Dėkoju toliau ponas Borisov. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо бих искал да ви благодаря за работата по този доклад. Само няколко точки по отношение на събирането на данни за... Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ačiū, kad parengėte šį pranešimą. Aš norėčiau aptarti avarijų statistiką. Man atrodo, kad reikėtų visuomet siekti pagerinti saugumą mūsų keliuose, o surenkami duomenys turėtų būti e, paimti iš Eurostat sistemos. Mes nemanome, kad reikėtų išplėsti mastą, kad būtų įtraukti geležinkelių infrastruktūros ar e, susisiekimo per sienas duomenys, e, jungčių per sienas duomenys. Mes nemanome, kad e, traukiniai, kurie perveža dviračius turėtų būti įrašyti. E, dėl Europos komisijos įgaliojimų priimti deleguotosius aktus. Visi žinome, kad yra pateiktas pasiūlymas tuos įgaliojimus apriboti penkerių metų laikotarpiu. Toks penkerių metų laikotarpis gali būti atnaujintas vėliau. Aš pats šios pasiūlymus remiu, pakeitimus remiu. Tuo pat metu Aš suprantu, kad reikėtų išsaugoti Europos parlamento galės, rengiant deleguotusius aktus. Mūsų nuomonė Europos komisija turėtų tarti su geležinkelių sektoriumi ir geležinkelių bendrovėmis. Mes remiame pranešėją, kuris siūlo, kad Europos komisija turėtų pateikti ataskaitą apie reglamentą. Dėl uh, statistikos apie tai, kokią dalį geležinkelių transportas sudaro priklausomai nuo atstumo. Ir pranešėjas e, ir aš pats e, nusprendėme pateikti pakeitimų, kurių tikslas e, išplaukia iš transporto baltosios knygos paskelbtos 2011 metais. Ačiū, ponė Alkadrav, ir norėtumėt kažką pridurti vietoj pono Liberatski. Dėkuoju, aš kalbėsiu pono Liberatski vardu. Eh, Bendrai aš galiu pasakyti, kad mes sutinkame su pranešėju ir e, manome, kad per balsavimą atitinkami mes sutiksime su pranešėjų pasiūlymais rytoj. Tiek aš ir ten norėjau pasakyti, šiandien glaustai kalbu, ačiū. Good. Mrs. Meissner. Ja, okay. Ich bin in Goben. Pone Meissner, aš iš esmės pritariu viskam, kas buvo pasakyta ir manau, kad reikia supaprastinti ataskaitas, nes geležinkelio bendrovės nenori teikti dviejų ataskaitų, todėl manau, kad yra prasminga kalbėti apie geresnį statistikos bendrovių bendradarbiavimą ir pritariu tiem pakeitimam. O kalbant apie dviračius, nors man pačiai patinka, uh, važinėti, e, vežtis dviratį, dviratį e, traukiniu, tačiau manau, kad vis tiek čia jau mes einame per toli, nes bus pernelik sudėtinga tai įgyvendinti. Toliau kitas klausimas, kur bus renkami tie duomenys? Taip pat reikia e, kalbėti apie geležinkelių priežiūros sistemą. E, E, jeigu renka, renkami duomenys, tai tuomet jie turi būti išsamus ir jie e, turėtų būti e, kiek įmanoma geriau prieinami ir skaidresni. Taigi manau, kad tokie turėtų būti pagrindiniai reikalavimai. Ačiū, Eva. Ar norėtume dar ką nors pridurti? Austrai sako, kad statistika yra kaip šuo toks yra posakis. Tai reiškia, kad statistika nėra kažkas, kas, nukrenta iš dangaus kaip lietus. Visom, e, visuomet reikia galvoti, e, kokiu pagrindu yra renkami statistiniai duomenys, kokiems tikslams jie renkami valstybėse narėse. Pavyzdžiui, aš bandžiau gauti iš Italijos statistinius duomenys, e, tuomet, kai diskutavome apie vairuotojų pažymėjimus ar, ar eismo įvykių, kurios sukelia asmenys iki 18 metų, yra daugiau negu tų įvykių, kurios sukelia asmenys vyresniniai 18 metų, e, bet nepavyko gauti tų e, duomenų. Ta pati galima pasakyti ir apie šitą dviračių klausimą. Čia, mano manimu, susikerta E, tam tikri klausimai susijęs su turizmo e, sritimi. Aišku, yra svarbu gauti duomenis apie dviračių pervežimą, nes tai yra su turizmu susiję duomenis. Ir galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, pagal Dunojų nuo Vokietijos iki Vengrijos už Vengrijos paskui toliau e, nebevyksta tai, bet plečiama sistema, taigi paliai Dunojų yra labai daug žmonių, kurie keliaudami dviračiais nori tam tikras atkarpas važiuoti e, traukiniu ir tai yra iš tiesų e, turistiškai žymiai geresnės geresnis pasiūlymas negu, pavyzdžiui, keliauti tik automobiliu arba atskristi lėktuvu, dėl to, kad ten yra apylinkės labai gražios. Dėl yra labai svarbu kalbėti, kokiomis sąlygomis yra renkami duomenys, kada jie yra tikslingi ir kalbant apie statistinius duomenys, reikia taip pat pagalvoti ir apie atitinkamų teisės aktų įgyvendinimą mes galime pažiūrėti, kur apskritai yra įmanoma imtis kažkokių dalykų ir tuomet galima e, gauti kažkokio teigiamo poveikio efektą. Ir galbūt, galbūt tada bus įmanoma, e, kad kažkur yra prika, geležinkelio bendrovė bendradarbiaudamas kažkokia turizmo bendrovė prikabins papildomą vagoną dviračiams. Taigi e, svarbiausia yra tas tikslas, kokiu tikslu renkami statistiniai duomenys ir reikia pagalvoti, e, kaip galima pagerinti tą sistemą. Dar prieš tai pamiršau paminėti, kad 19 pakeitimui yra pateiktas žodinis pakeitimas, jį matysite balsavimo sąraše ir tai reiškia, kad ten yra e, vardinami atitinkami dalykai ir e, bus tar, į tą įvardinimą įtraukiam, įtrauk, įtraukta frazė papildomi kilometrai su ETMS. bet tai atsispindės taip pat ir balsavimo sąraše. Dėkoju Jums už Jūsų pakeitimus. Labai ačiū, ponė Lichtenbergel. Dabar e, Jūs pakalbėjote pono Kramerio balsu, o balsuosime rytoj. Kitas e, klausimas e, yra pono Filip de Baker, bet jo dar nėra, gal reiktų palaukti, kol jis ateitų. Mes tiesą sakant labai greitai dirbame ir šiek tiek anksčiau baigim klausimą svarstyti negu numatyta. Filip kaip tik laiku įėjo į salę. Politikoje laikas e, reiškia absoliučiai viską. Duodu, suteiksiu jums porą akimirkų įsitaisyti, bet matau, kad nėra šešėlinių pranešėjų, ponė Gurmai atsiprašė, būtų labai gerai, jeigu kas nors e, pakalbėtų apie geležinkelius, bet dabar kaip bebūtų žodis ponui Filip. Niekas ne, netėjo, kad pasakytų, kad nesutinka, vadinasi, visi sutinka. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu olandų kalbą, jeigu jūs nieko prieš. Dus, uh, morgen inderdaad. Iš tiesų, rytoj balsuosime dėl e, dviejų dosie, vadinamojo elektroninio skambučio e-call sistemos, e, kuri bus taikoma visoje Europos Sąjungoje. Ir e, pirmininkė, aš manau, kad mes labai gerai sugebėjome bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais ir pavyko pasiekti gerų kompromisų dėl skirtingų dosie. Ir šį dosie jau labai ilgai svarstome Ir anksčiau esame e, rašę, kad būtų įvesta prievolė e, taikyti e-call sistemą visose automobiliuose. E, ir niekas tam neprieštaravo. E-call sistema turėtų būti įdėkta, tai susilaukia didelio susidomėjimo piliečių tarpe, tarp vairuotojų. Jūsgi žinote, kad kartais nelaimės atveju ar sekundė ar minutė gali būti labai reikšminga. Manau, kad jeigu įdėktume e-call sistemą, sumažėtų nukentėjusių, žuvančių skaičius ir be to kelių infrastruktūrą būtų galima geriau sutvarkyti. Tai yra, pavyzdžiui, avarija patekusių automobilius nuimti nuo kelio būtų galima kuo greičiau. Manau, kad reikėtų aktyviau kalbėti visuomenėje apie e-call sistemos pranašumus. E, taip pat valstybės narės pačios turėtų galimybę uh, įsusijęti e-call skambučių sistemą su, 112, e, su telefono skambučiu 112, su tuo pagalbos centru. Dėl e, e, taikymo skirtingose transporto priemonės. Europos komisija sakė, kad pagalvos, kaip būtų galima įdėkti ekosistemą sunkvežimiuose, autobusuose, uh, E, tolimuosiuose autobusuose buvo sakoma, kad reikėtų sukurti gerą e, sunormintą platformą, kurioje galėtų veikti skirtingos tarnybos. E, mes turime taip pat numatyti, kad žmonės atsisakė įsidėkti e-call sistemą savo automobilyje, nes jaustų baudžiami greta ECOL Europos mastų sistemos turės ir toliau egzistuoti pagalbos centras pasiekiamas telefonu 112. Privatus e, duomenys, asmens duomenų apsauga yra kitas labai svarbus Europos parlamentui klausimas. E, pirmininkė, noriu pasakyti, kad 2015 metų spalio pirmos dienos visose naujose automobiliuose turės būti įdėkta e-call sistema. Ir aš tikiuosi, kad didžioji dalis parlamentarų su tokia nuostata sutiks ir mes rašys, prašysime, kad būtų dar greičiau įvedamas toks reikalavimas. Tokiu būdu duotume labai gerą signalą tarybai, pademonstruodami, kad mes rimtai vertiname šią problemą ir norime, kad visi vairuotojai, visi kelių vartotojai galėtų pasinaudoti e-call sistema. Dauguma pakeitimų yra geri E, sustiprina, pagerina pasiūlymą. Tačiau yra ir tokių keistų pasiūlymų. Pavyzdžiui, yra kalbama apie ekosistemos įdėgymą traktoriuose. Aš e, manau, kad reikėtų su komisija gerokai pasitarti prieš įkevent tokį reikalavimą, prieš apimant e, šias transporto priemonės mūsų nuostatą. E, e-call sistema yra pasyvioji sistema. Nereikia, kad per ją būtų galima e, geografiškai lokalizuoti automobilius, tarsi sekti automobilius. E, vairuotojai neturi, būti, jau, neturi jausti sekami. Ir dar vienas dalykas, kuris gali sutrukdyti ekosistemos privalomam įvedimui, yra tas, kad e, didžioji dalis valstybių narių dar nepriima kol kas to, bet aš tikiuosi, kad rytoj po balsavimą baigsis jau šio klausimo sprendimas. Dėkoju. Dėkoju jau dešimt metų nagri, nagrinėjau šią temą ir galėčiau padėkoti kolegai Debaker už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Neturiu daug ką pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Man atrodo, valstybės narės suprato, kad jos turi kažką daryti. E, mobiliojo ryšio tiekėjai taip pat yra pasirengę kažką daryti. Manau, kad mes ir turė, turime ir toliau palaikyti. E, spaudimą, negalime leisti tų pakeitimų, kurie siūlo e, vėlesnį įgyvendinimą šitos sistemos. Manau, kad ne, nebereikia toliau atidėlioti, nes matome, kad per pastarosius metus niekas nepasikeitė. E, ši e-call sistemos įdėgymas krovininėse transporto priemonėse bus e, paskutinis žingsnis. Galbūt nereikia kiekvieno traktoriaus e, aprūpinti tą sistemą, bet tam tikras transporto priemonės vis tik reiktų. Taigi aš pritar, e, pritarčiau pranešėjui ir atitinkamiam pakeitimams. Dėkoju toliau ponas Alkadraui. Ačiū pirmininkė Aš mūsų šešėlinės pranešėjos Zitos vardu noriu padėkoti pranešėjai už mm, visą darbą. Procesas buvo ilgas, siekiant sudarintai, e, sudarintai įdėkti šitą e-call sistemą, kuri yra komisijos e, programoje nuo 2005 metų, o mes norime pagerinti eismo saugumą, daugiau naudoti e, informacinės sistemas, tai pagrysta viskas yra e, trijopo pabudžio darbais. Tai prisidės prie naujo tikslo siekiant parengti veiksmus programai ir sumažinti sužeidimų kelyje skaičių. Ir tam, aišku, mes pritarėme, bet dėl pakeitimų mes iš esmės pritarėme visiems pakeitimams ir Finko nuomoniai ir pranešėjai Debaker Taip pat pritarėme kolegų iš APP e pakeitimams, tačiau negalima pritarti pakeitimams, kurie kalba apie e, privataus patvirtinimo ICO sistemą, nes norime, kad būtų naudojama e, viešoji sistema. Taip pat yra nesutikimų dėl duomenų perdavimo privačioms sistemoms, dėl e, pranešimo atsiliepimo sistemos. Mes norime atmesti prakeitimus, kurie siūlo atitolinti datą dėl reglamento taikymo. Prioritetas yra, kad, ta, kad yra, yra tas, kad viskas būtų paremta iki 15 metų spalio mėnesio, o ne 16 metų. Taigi apskritai mes manome, kad viskas eina tinkama linkme ir tikimės rytoj gero balsavimo. Ačiū. Pana Lichtenberger. Dėkoju. Kaip jau žinote, iš ankstesnių diskusijų aš nelabai entuziastingai palaikau šią sistemą dėl to, kad ji pristatoma neteisingai, ji neužkirs kelią eismo įvykiams ji netam yra skirta, ji gali sumažinti eismo įvykio pasiekmes dėl to, kad e, tas laikas, per kurį suteikiama pagalba, bus e, trumpesnis. Todėl norėčiau, kad būtų atitinkamai suformuluota, nes šita sistema nepadės e, užkirsti kelią eismo įvykiams. Tai nėra sistema, kuri, pavyzdžiui, automatiškai jungs stabdžius, jeigu kažkas netaip man atrodo, kad kalbant apie tuos e, susirūpinimus susijusius su duomenų apsauga, e, svarbus yra kitas dalykas. Reikia atsižvelgti į technologijų neutralumą ir negali būti taip, kad mes e, kai kuriems monopolistams sukursime sąlygas padaryti puikų verslą, puikų sandorį, o kitiems nesudarysime e, tokių sandorių. Todėl nemanau, kad reikėtų bendro finansavimo iš ES biudžeto ECOL sistemai, nes nebent tai būtų daugumos valia norima padaryti. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad reiktų apriboti deleguotų aktų galę ir e, sudaryti sąlygas bendro sprendimo procedūrai. E, Nenoriu taip pat, kad šita sistema e, būtų plečiama ir jinai būtų įdėgiama tose transporto priemonėse, kurias ir taip yra sunku valdyti, kurių yra sudėtinga sistema, pavyzdžiui, traktoriai buvo paminėti, taigi reikia labai tiksliai išnagrinėti, ar sistemos įdėgymas traktoriuose duotų tos pridėtinės vertės, nors aišku, kalbant apie žemės ūkio pramonę ir miškų, e, pramonę, tai dažnai autoįvykiai, jeigu jie pasitaiko, jie būna e, su baisiomis pasiekmėmis dėl to, kad pati transporto priemonė yra labai didelė. Tačiau mes čia kalbame apie tokias transporto priemonės, kurios ir taip yra apkrautos įvairiais prietaisais. Taigi, kaip jau minėjau, aš skeptiškai vertinu e, galimybę praktikoje įgyvendinti šitą sistemą. Ir taip pat manau, kad tai, kad regionai, šalis turės turėti tokius centralizuotus punktus, e, tai jau yra sudėtingas uždavinys. Man atrodo, kad IMKO komitete buvo diskusijos ir e, ten buvo sutarta dėl to, šimtas, numerio 112. Tačiau kai kuriuose Europos regionuose turime labai neigiamos patirties E, paslaugų centralizavimo srityje. Ir pavyzdžiui, aš pati iš savo regiono e, žinau tokių pavyzdžių, kai į vieną autoįvykį sulekia trys greitosios, o į kitą nenuvažiuoja ne viena, nes, e, nes nebeliko greitųjų, kam važiuoti. Taigi, manau, kad ta logistika dar nėra tinkamai įgyvendinama. Ir mes turime pagalvoti, kaip reikia, kokiu būdu E, reikia centralizuoti tų pagalbos skambučių sistemą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, per tą e, centralizavimą buvo ir neigiamos patirties, ir, ir ne viename regione, o keliose Todėl manau, kad prieimus atitinkamą sprendimą reikia labai atidžiai stebėti, kaip bus įgyvendinama šitas teisės aktas, kad nebūtų taip, kad kai kuriuose valstybėse narėse jis bus visiškai ignoruojamas, o kažkas, pavyzdžiui, keliaujantis žmogus tikėsis, kad keliaudamas po Rumuniją, e, jis, kad keliaujant po Rumuniją veiks e, ekol sistema, o jinai, pavyzdžiui, ne, ne, neveiks. Taigi, manau, kad mes turime būti atsargus ir manau, kad nereiktų skubėti, galbūt pasikeis, e, atsiras kažko, pasikeis kažkas technikoje, atsiras nau, technologinės naujovės, kurios padėtų išspręsti dabar tuos ginčytinus klausimus. Taigi, man būtų svarbu kalbėti apie technologinį neutralumą, kad nebūtų ES bendro finansavimo, kad būtų apribota deleguotojų aktų gale, nes čia mes priemame jautrius sprendimus. Pavyzdžiui, e, žemė, kokią žemės ūkio techniką įtraukti. Čia dar yra neišspręstas klausimas, todėl manau, kad neturėtume taip laisvai atiduoti kompetencijų. Ta apskritai galėčiau pasakyti apie mus kaip parlamentą, apie mūsų veiklą. O šiaip e, dauguma pakeitimų mums tinka, kompromisai taip pat tinka, tačiau vis tik norėjau perspėti jūs čia dar reikia šitą nuveikti, ypač įgyvendinimo procese, nes man atrodo, kad dar yra daug neišspręstų klausimų. Dėkoju, ponas Rikė. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju e, kolegai Debaker už atliktą darbą ir geranorišką bendravimą. Didelė dalimi aš sutinku su jo pozicija. Ir aš norėčiau išsakyti porą pastabų. Viena iš jų yra susijusi e, su e, pagalbos, e, Europinės pagalbos skirtos sistemos įdėgymu. Parlamente apie tai jau kalbėjome, kad reikėtų įdėkti ne tik vieną mygtuką, bet du, kad būtų antrų galima gal, išsikviesti techninę pagalbą. Mes turime užtikrinti, kad į tą pagalbos centrą būtų kreipiamas rimtais atvejais, ne tada, kai baigėsi benzinas arba žvakės nebeveikia. Mes e, parengėme aiškę poziciją, ją pateikėme ir e, detaliai galite ją perskaityti. Mano pakeistuose pakeitimuose yra kalbama ir perėjimą nuo 2015 į 2016 metus. Tas pasiūlymas nebus labai populiarus, bet aš norėčiau pasiaiškinti. Pra, mes nenorime pavėlinti šios e, priemonės taikymo. Suprantame, kokios problemos egzistuoja ir mes e, tikrai suprantame, kodėl dėl to yra rūpinamasi. Uh, Bet problema yra ta, kad jeigu 2015 metais automobilių e, gamintojus įpareigosime jau įdėkti ekol sistemą visur ir nenumatysime jokio perinamo laikotarpio, tarpinio laikotarpio, bus labai sunku. Iškils nemažai sunkumų tarp e, E, pačios sistemos funkcionavimo galimybių valstybėse narėse ir techninių galimybių, kurias turės gamintojai arba kurias gamintojai įdėks automobiliuose. Todėl mes turėtume užtikrinti, kad būtų suderinta valstybių narių pagalbos iškvietimo sistema ir automobilių gamintojų pastangos. Bus labai sunku, jeigu mes uh, E, griežtai reikalausime, kad ir valstybės narės, administracijos lygmenių ir gamintojai tenkintų tuos pačius terminus. Aš suprantu, kad reikia sukurti visas reikalingas nuostatas, bet jeigu mes abi datas nustatysime tuo pat metu, iškils nemažai sunkumų, nes kol nėra sistemos, techninė medžiaga yra sunku pritaikyti. Ir iškils nemažai sunkumų, susidarys tam tikra uh, sankirta tarp realiosios sistemos ir techninių galimybių. Todėl aš sakau, kad galbūt reikėtų šiek tiek nukelti e, terminą, kuris bus keliamas automobilių gamintojams, nes e, pažiūrėkite, kaip yra, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų atviškiriam vienus reikalavimus, bet techninės galimybės atsiranda paprastai šiek tiek vėliau, negu atsiranda administracinės galimybės. E, aš nenoriu, kad būtų painiojamos sistemos. Mūsų tikslas nėra pavėlinti sistemą, mūsų tikslas yra užtikrinti e, kuriamos sistemos veikimo sklandumą. Pri. Komisijos norė ponė Pri. Um, Ačiū pirmininkė, atsakysiu į kai kuriuos klausimus ar komentarus ir po to paprašysiu pakalbėti kolegų iš Enterprise generalinio direktorato. Visų pirma, atsakysiu ponui Rikė. Norėčiau pabrėžti faktą, kad jau, jau esame sukūrę deleguotą aktą dėl PISAPS. Tas deleguotasis aktas patvirtintas 12 metų lapkričio mėnesį. Jis buvo parengtas kartu su valstybėmis narėmis. Tai nėra tai, kad, taip, kad komisija pati uh, būtų tai padariusi, ne, neaptarusi tai to su valstybėms narėmis, jos tai žino. Mes juo remiamės ir remiamės veiklos testais, kurie e, EVO projekte buvo vykdomi. Ne, nėra taip, kad tipų patvirtinimo teisės aktai tiesiog taip atsirastų, e, nei iš šio, nei iš to. Taip pat norėčiau pabrėžti vieną elementą dėl nekritinių dalykų. Komisija mano, kad valstybės narės pačios turi teisę organizuotis ir nuspręsti, kokią organizaciją geriausiai tinka priklausomai nuo jų e, detalių. Taip pat, ponė Lichtenbergė, pasakysiu dėl taikymos ryties. Mes žinome, kad tai veiks, e-call sistema veiks, nes tarptinklinis ryšys m, mm, užtikrins, kad perinama nuo vieno operatoriaus prie kito. Ir problemos čia nėra. Apimtis bus garantuota. Dar vienas elementas, kurį norėjau paminėti, tai yra teisės akto įsigaliojimą. Manau, kad mes esame proceso pradžioje, mes manome, kad dar tai įmanoma, mes galime jumis pasikliauti ir būtume dėkingi už galimybę išlaikyti numatytą terminą. Labai ačiū. Ar sakėte, kad dar iš Enterprise generalinio direktorato norėtų kažkas kalbėti? Ačiū, pane pirmininkė. Aš iš esu Enterprise generalinio direktorato automobilių skyriaus. Norime padėkoti jūsų komitetui, ypač pranešėjai Debaker už nuomonės projektą, patvirtinti reglamentą. Norėčiau pakalbėti apie svarbiausias tris rytis, kurios buvo čia šiandien minėtos ir kur pateikta pakeitimų dėl taikymos ryties. iš tiesų labai svarbu, kad taikymos rytį būtų aiškiai apibriešta. Šiuo metu yra konfliktuojančių pakeitimų. Komisijos pasiūlymas yra susijęs tik su viešosiamis e-call sistemos. Ir mes manome, kad taip ir turėtų likti, nes kitaip kyla daug aspektų, kurias reikėtų reguliuoti, bet jie nėra šiuo metu e, reguliuojami ir tuomet reglamento taikymas būtų atidėtas. Dėl taikymo sritis taip pat, kaip minėjo daugelis kalbėjusiųjų, dėl to, kokiems automobiliams tai turėtų būti taikoma. Šiuo metu pasiūlymas taikomas tik tai automobiliams ir mažiems krovininiams automobiliams ir siūloma išplėsti taikymą sritį įtraukti kitus automobilius. Tai tuomet nebūtų įmanoma e, siekti įsigaliojimo datos tos pačios, nes reikėtų atlikti dar tyrimo ir komisija, kaip jau sako pasiūlyme, yra atvira ateityje išplėsti šio pasiūlymo taikymo sritį kitiems automobiliams, tačiau tai reikia padaryti atlikus detalius tyrimus ir poveikio vertinimus ir e, naudos analizę, kas šiuo metu kol kas nepadaryta tokiems automobiliams kaip T kategorijos, pavyzdžiui, traktorių kategorijos e, transporto priemonėms. Dėl duomenų apsaugos, tai aišku, kad mes sutinkame su parlamentu, kad reikia detalių taisyklių dėl duomenų apsaugos ir dėl to mes į tekstą įtraukiame uh, 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijas. Tačiau šios taisyklės turės būti detaliai išdėstos kitame akte. Komisija pasiūlė priimti deleguotąjį aktą. Kai kuriuose pasiūlymuose siūloma per įprasnę teisę, kurios procedūrą tai padaryti. Ir mes matome tame tam tikrų pavojų, nes tai reikštų, kad e-call taptų taikytinas be detalių domenų apsaugos taisyklių, o komisija nenorėtų, nenu, nemano, kad tai būtų Europos parlamento ketinimas, nes būtų neįmanoma priimti paprastą teisės aktą iki datos, kada pradės galioti e-call sistema. Ir, nes tai būtų gana pavojinga apsaugos prasme, na ir nuo taikymo, dėl taikymo datos mes Pritarėme kolegijai dėl tos datos, kuri yra pateikta komisijos pasiūlyme. Tai yra data, kuri yra įrašyta komiteto pranešime savo iniciatyvą ir mes šilome tą pačią datą. Mes manome, kad tą dieną viskas jau turėtų veikti, nes Šis pranešimas tai taikomas tik naujams automobilių tipams, o ne naujams automobiliams šiaip. Labai, trump, labai trumpai papildysiu dėl to, ką sakė ponas Rikė. Jie, aišku, yra svarbus. Man nepatiko jūsų pasiūlymas dėl to, kad dabar e, ats, pa, pa, žmogus patekęs į nelaimę turės rinktis tarp dviejų mygtukų ir kai e, didelio streso akivaizdoje ne visuomet įmanoma bus pasirinkti teikiamą e, reikalingą mygtuką. Aš manau, kur kas būtų geriau sukurti tokią sistemą, kuri iš tiesų gerai e, funkcionuotų ir kuri galėtų sureaguoti į visus e, kreipimus, į visus skambučius. Uh, Aš tikrai manau, kad reikia daryti spaudimą kitoms institucijoms, kad jos teiktų šį pasiūlymą svarstymui ir jis tarptų pagaliau realybę. Jeigu mes dar lauksime dviejus ar trejus metus, e, mūsų e, konkurentai nueis dar toliau ir dėl to įdėgymas ES gali dar labiau užsivėlinti. Manau, kad turime apie tai aiškiai galvoti. Dėl kitų komentarų, dėl to, ką sakė ponė Lichtenbergė, aišku, jūs kaip vairuotojas toliau liekate atsakingas, tai nėra ta sistema, kuri užkirs kelią nelaimėms kelyje. E, vairuotojas e, toliau išliks atsakingas už saugų vairavimą, niekas kitaip nėra niekada ir sakęs. Jeigu kas nors atsitiks, aš nemanau, kad jūs taip sakėt, gal jūs kažką kitą sakėt, bet aš neišgirdau. Dėl domenų apsaugos, manau, kad čia atitinkami straipsniai yra pasgerinti, turime užtikrinti, kad reikalingi duomenys būtų suteikti e, pagalbos iškvietimo centrui Mes e, turime pasirūpinti, kad automobilis nebūtų sekamas, bet kad būtų aišku, su, e, aišku kur įvyko nelaimė, kad būtų galima sureaguoti kuo greičiau. Dėl finansavimo ES lygmenių, manau, kad e, pirmiausia turėtume galvoti apie finansavimą susijęta su išmaniosiomis transporto sistemomis ir šią eilutę reikėtų išlaikyti. Toliau teikiama plači, plati parama šiai sistemai ir mes tikimės, kad techniškai ji veiks gerai ir einant laikui mes tikimės, kad kad nauji automobiliai bus e, aprūpinti tą įrangą. Ačiū, balsuosime rytoj, dėkoju. Aš manau, kad dabar visi šešėliniai pranešėjai skyrus ponė Fosterio yra čia, bet aš žinau, kad jį vėluos. Ir jeigu jūs nieko prieš, mes galėtumėm pereiti prie uh, aviacijos e, klausimo. Paskui mes galėtumėm aptarti tik tai Antonijo Kančian pranešimą, jeigu jūs nieko prieš. Gal pirmiau kalbėkime apie aviacijos um, išmetamiems teršalams uh, keliamus reikalavimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė nuomonė, kurią mes parengėme ir kuri jums pateikta, atsirado tokiomis aplinkybėmis, kurias jūs visi puikiai žinome. Mes e, priemėme sprendimą, kad į KAO lygmenių būtų galima pasiūsti bent jau kokią nors e, kokį nors teigiamą signalą, kad ES e, yra pasirengusi ieškoti pasaulinio sprendimo, ne tik europinio sprendimo. Po to, kai vyko tas posėdis, kuriame priemėme tą sprendimą, buvome susitikę su komisijos atstovais ir turiu atvirai pripažinti, kad tame susitikime su komisija manęs niekas neinformavo, kad komisijos pasiūlymas e, pakeisti tą stop the clock sistemą kita sistema, europinė sistema, e, kuri būtų susijusi su oro erdve Europoje, kad jau yra aptarinėjama šita alternatyva ir kad jai nebuvo pritarta. Todėl man atrodo, kad priešingai tam, ką aš sakiau anksčiau ir ką rašiau anksčiau, dabar atrodo būtų prasminga e, sudaryti sąlygas iki 2016 metų e, veikti Stop the Clock sistemai, o po 2016, 2016 metais įvyks, įvyks naujas IKAO e, dėrybų raundas ir, e, ir tuomet bus nustatytas aiškus tvarkaraštis, kaip būtų galima rasti pasaulinius sprendimus e, šioje srityje. Todėl aš savo nuomonę ir rengiau atsižvelgdamas į tai ir sudarydamas atitinkamas sąlygas mūsų dėrybininkams. Tai reiškia, kad Stop the Clock sistema veiks iki 2016 metų ir jeigu tarp valstybių narių ir ES yra įmanomas dvišalis susitarimas kažkoks, tai tuomet mes turime neprarasti galimybių mm, pasirašyti tą dvišalį susitarimą nes yra daug šalių, su kuriomis e, mes deramės transporto srityje. E, taigi manau, kad į šį dvišalių susitarimo aspektą reiktų žiūrėti kaip į viso šitos sistemos dalio neatskirai. Ir kai 2016, jeigu 2016 metais IKAO srityje, e, IKAO nepriims E, kažkokių konkrečių sprendimų dėl tvarkaraščio, dėl būdo, kokia turėtų būti sistema, tai tuomet po 2016 metų e, šis požiūris, ši sistema turėtų būti apribota tik Europos oro erdvėj. Nežinau, ne, nemanau, kad iki 2016 metų mes prarasime daug laiko, manau, kad tokiu būdu mes pasiūsime signalą uh, kad esame pasirengę e, diskutuoti ir kad dabar norime nusibriežti gairias, kaip viskas turėtų atrodyti po 2016 metų. Mes neturime e, kažkaip. E, klupti ant kelių prieš kažkokią kitą instituciją, manau, tai galėtų būti įmanomas sprendimas. E, laukiu jūsų reakcijų, jau iš kai kurių frakcijų girdėjau tam tikrus atsiliepimus. Man svarbiausia yra kad mes ilgalaikėje perspektyvoje turėtume pasaulinį sprendimą, o ne tik europinį sprendimą, kurį kai kurie galbūt laiko provokuojančių, kai kurie laiko pernelik menku. Taigi tokia mano nuomonė ir laukiu jūsų komentarų. Dėkuoju toliau ponas Alkadraui. Ja, dankjewel, uh, voorzitter, en dank ook aan de rapporteur. Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti uh, pranešėjui už jo darbą ir už jo paaiškinimus. Per artimiausias 48 valandas dar pamastysime. Iki, čia turiuomenyje tą terminą, kuris e, mums suteiktas teikti pakeitimams. E, aš pritariu tam e, globaliam pasauliniam požiūriui. Aišku, mums reikia lankstesnės sistemos, kuri siūlytų pasaulinį sprendimą. Taip pat mes esame sutarę palaukti, koks bus IKAO dėrybų rezultatas, e, nes yra sutarta, kad po 2016 metų bus kažkokie konkretūs pasiūlymai. Dėl dabar kyla klausimas, ar mums reikia plėsti tą stop the clock sistemą, e, galbūt net iki 2010 metų. Manau, kad tokiu būdu mes nueitume per toli. Iš pradžių pirmaisiais sistemos veikimo metais reiks atitinkamo lankstumo. Čia aš pritariu pranešėjų. Toliau dėl taikymo srities. Nežinau, ar teisingai jūs supratau, bet man susidarė įspūdis, kad pranešėjas nori e, apsiriboti tik e, skrydžiais Europos viduje po 2016 metų ir tai neturėtų galioti e, skrydžiams, kuomet e, kertama e, Europos oro erdvė. Manau, kad tai būtų tam tikra prasme pribojimas oro bendrovėms. Manau, kad oro kontrolės institucijos turėtų prisimti savo atsakomybę ir taip pat turėtų reguliuoti ir eismą tų lėktuvų, kurie kerta e, Europos oro erdvę. Taip pat kyla klausimas, e, kaip jau minėjau, tai svarbus yra klausimas tas dėl taikymos ryties. Mūsų pozicija kol kas nėra dar galutinė, nes yra šitie du ginčytini klausimai. Dėkuoju toliau, pane Maisner. Dėkuoju. Galiu pasakyti, kad e, Mes Alde frakcijos vardu palaikome poną Matijo Groš. Matome, kad jisai gali imtis ryštingų e, veiksmų, kalbant apie ETS sistemą. Bet matome, kad ta sistema nelabai veikia, mes ją tarsi užsikrovėme savo, bet niekas jos nepalai, nepalaikė. Aišku, geriausia būtų rasti pasaulinį kažkokį tai požiūrį, pasaulinę sistemą, bet kol kas e, e, jo nėra, todėl aš galėčiau palaikyti pranešėją ir taip pat turime pagalvoti, kas bus po to, e, nes jeigu mes lauksime 2016 metų, mes nežinome, kokie sprendimai bus tada priimti. Manau, kad mes turėtume pagalvoti, kaip mes galėtume daryti spaudimą, kaip galėtume išlaikyti spaudimą, kad būtų rastas pasaulinis sprendimas ir kad nekurtume Europos oro bendrovėms papildomų kliučių konkurenc konkurencingumui. E, ir manau, kad Matijo Groš pasiūlymas eina teisinga linkme. Žiūrėsime, kaip toliau vystysis diskusijos ir kas vyks e, tarptautiniu mastu, ką kiti apie tai mano. Pone Lichtenberger. Dėkoju. Visa ši sistema e, yra labai sudėtingas uždavinys mums visiems. Mes neturėtume iš anksto nusileisti ir atsisakyti tam tikrų tikslų vien dėl to, kad kažkas galėtų e, tam paprieštarauti. Taigi Nežinau, ar į KAO per trumpą laiką atsiras kažkokia progresyvi dauguma. Tai yra sunkus klausimas. Aš palaikau ryšių su JAF nevyriausybinėmis organizacijomis ir jos sako, prašo mūsų nenusileisti per nelik greitai, nes e, tik tokiu būdu uh, galima daryti spaudimą, pavyzdžiui, JAV, kad apskritai kažkas vyktų. Taigi savo poziciją mes įtakojame galimybės nevyriausybinėms organizacijoms kitose pasaulio šalise. Aš turiu omenyje tas NVO, kurios laikosi panašios į mūsų poziciją ir bando siekti, kad jų šalise e, taip pat egzistuotų ta viena vieninga sistema, kuri būtų veiksminga. Aš su šita situacija susipažinus e, taip pat kaip ir visi kolegos, tačiau norėjau tiesiog kreiptis į jūs. Mums būtų labai svarbu e, ir toliau palaikyti ryšį su nevyriausybinėmis organizacijos už ES ribų ir e, su jomis bendrauti, joms perduoti savo sprendimus, nes toms NVO planuojant savo strategijas yra labai svarbu žinoti, ar ES jau pasidavė, ar dar yra kažkokios vilties, kad ES e, pasiūlys kažką inovatyvaus. Taigi manau, kad čia, čia labai svarbu būtų neapleisti ryšių su NVO, e, bendrauti su nevyriausybinėms organizacijomis, nes e, jeigu yra bent menkiausia galimybė, kad JAF e, gali atsirasti kažkoks judėjimas tai tinkama linkme, tai mes neturėtume to atsisakyti Tai yra labai svarbus klausimas, e, klausimas aktualus visam pasauliu ir mums reikia visame pasaulyje ieškoti partnerių, kurie siekia to paties, ko ir mes. Gaila, kad tie partneriai ne visuomet yra vyriausybėse, bet pernelik greitai pasiduoti būtų didžiulė klaida. Dėl turinio mes palaikome aštuntą pakeitimą nes tai yra labai svarbu, kalbant apie ateities kop dėrybas. E, šis, ši nuostata atveria tam tikras dėrybų perspektyvas. Taigi mes dabar tarsi abejojame, reikia iš vis pasiduoti ar pasiūsti signalą, kad ES priemė tam tikrus sprendimus. Taigi manau, kad jeigu kas nors vos papūtus menkiausiam vėjui mes neturėtume atsisakyti tų sprendimų. Ir nepamirškime, kad į, į KAO neturime daug mūsų palaikančių partnerių, neturime taip pat ir daug draugų kitų šalių vyriausybėse. Taigi pasinaudokime tuo menku instrumentu, kuris šiuo metu e, dar yra ir ne atsisakykime jo. Nežinau, ar yra kažkas iš komisijos. Na, aišku, tai ne jūsų kaltė, o mūsų kaltė, kad viską pakeitėme tvarką. Dėkoju. Manau, kad mes visi vieni kitus suprantame, suprantame tą susirūpinimą, kuris buvo išreikštas. E, ir bandome ieškoti kažkokio įtikinamo sprendimo, tačiau tas pasiūlymas, koks jis dabar yra, kalbant apie NVO, aš pritariu, kad mums reikia ieškoti ryšių su NVO. E, Varšuvoje nieko neįvyko ir manau, kad dabartinių pasiūlymų mes tarsi turime pasakyti, kad 2016 metais mes rasime kažkokius sprendimus, o 2020-aisiais galbūt rasime net pasaulinį sprendimą. Tai yra dvi alternatyvos ir manau, kad e, tai yra abiejų e, šalių stiprybė ir tai yra tas rezultatas, kurį ga, galima įvardinti po visų šitų e, dėrybų. Todėl norėčiau, kad jūs pagalvotumėte apie tai iki balsavimo. Man pačiam būtų e, man labai patiktų, jeigu 2015 mes turėtume aišku sprendimą. O taigi dabar pasiūlymas yra 2016, iki 2016 metų europinis sprendimas, o iki 2010 metų globalinis pasaulinis sprendimas. Manau, kad e, būtent tokius rezultatus galime pristatyti. Dėkoju visiems už pastabas. Noriu pranešti, kad terminas pakeitimams yra gruodžio 18 diena. 16 valanda. Gruodžio 18. Eva, ar išgirdai, koks yra terminas, terminas 16 valanda, gruodžio 18 diena? Aš žinau, kad galbūt tau rūpi, tai todėl norėjau ir mm, atkreipti tavo dėmesį. Transporto komitete balsuojama būtų sausio 21 dieną. Toliau. E, Europos dangus 2, bendras Europos dangus. Cezar, bendra e, nuomonė su ITRE komitetu. Antonijo, ar gali pradėti? Pirmin. Pirmininkė, labai trumpai, mes nesiūlome jokių pakeitimų, išskyrus dėl to, kad reikėtų pasvarstyti galimybę atidėti šio dalyko taikymą iki 16 metų, turint galvoje finansavimo politiką, kuri būtų vieša ir privati, todėl būtų gerai taip pasielgti. Toliau pakeitimai. Jų nėra daug. Man atrodo, kad reik minusą minusų pažymėti tik kao pakeitimą. Iš esmės dėl to, kad neturėtume nutolkimą finansinio reglamento. Aš manau, kad turėtume tai palikti kai kuriems atvejams. Kitas dalykas yra komisijos įgaliojimai. Jie turi liktų galėti, galioti iki 16 metų pabaigos. Tai tiek. Atrodo, kad vyrauja kalėdinė e, nuotaika, tai kelia problemų komisijai. Jie nespėjo ateiti į posėdį. Čia ne jūsų kaltė, aišku, mūsų kaltė. Aš e, nuoširdžiai atsiprašau. Ponas Alkadravė. Ne, ponas Danelis. Ačiū. Daugumą pakeitimą atrodo, į daugumą pakeitimą atsižvelgta ir mes galime jos pritarti taip pat. Bet komisijos pasiūlymas jau buvo ir šiaip priimtinas daugiau ar mažiau. Pone Maisner, viskas eina, vyksta taip greitai, man atrodo, mes šiandien dirbame labai greitai. Na ir aš galiu pasakyti, kad mes teikime nuomonę tarybai, šiuo atveju kalbame apie Horizontą 2020 ir mokslinius tyrimus. Čia yra labai svarbus pasiūlymas bendrai Europos erdviai, kaip sakė pats Antonijo, mes neteikėme pasiūlymų, jis neteikė pasiūlymų ir mes neteikėme pasiūlymų, atrodo, pats pasiūlymas geras ir mes galime jam pritarti. Atrodo, kad rytoj balsavimas bus labai harmoningas, bent jau šiuo atveju, galbūt ne kitais. Ponas Baldvinas. Pone Baldvinai, parlamente vyroja harmonija. Jokio spaudimo jums nėra, ponė Baldvinai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ką tik jau, todėl būtų uh, labai negražu, jeigu aš pats kalbėčiau, todėl paprašysiu kolegą pasisakyti, esu pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme pono Kančiano pozicijai, mes taip pat manome, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas ne tik dėl to, kad mes užtikriname, jog Cezar sistema ir toliau gyvuos, bet taip pat turime atsižvelgti į tai, kad pradedame procesą šią sistemą taikyti. Ir tas ciklas yra svarbus, jį reikia išlaikyti. Ir tai yra bendros Europos erdvės politikos e, svarbiausias ramstis, vienintelis ramstis, kur būt, kur matome e, e, rezultatų kitose vietose, pavyzdžiui, strab, dar nelabai matome rezultatų, jų reikia palaukti, todėl mes pritarėme pono Kančiano nuomonėj. Ačiū tuomet rytoj harmonija prasiverš iš visų pusių. Aš tikiuosi. Ačiū, Antonijo. Pone Badram, kadangi pranešėjas dar yra čia, ar norėtumėte tarti žo, keletą žodžių apie ETS? Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad jūs toks lankstus. Iš tiesų, mes bėgome iš metro stotelės, kad spėtume čia. Taip mes paskaitėme nuomonę, nuomonės projektą, e, labai susidomėję. Manau, kad e, visų institucijų, visos ES interesas yra turėti aiškę poziciją, kaip galima greičiau ir eiti į priekį. Tuo pat metu Mes manome, kad mūsų pasiūlymas tiek teisė, teisėtai, teisiškai, tiek techniškai yra tvirtas, yra apgintinas. Mes žinome, kad jis gali būti įgyvendinamas ir jis atitinka tarptautinę teisę taikoma tarptautiniai aviacijai. Dar svarbiau yra tai, kad mūsų teisės akto nuostatos yra suderintos su ICAO rezultatais, kaip galima daugiau. Tačiau sakyti, kad e, tarptautinės bendruomenės ar trečios šalies nuomonė apribotų ES jurisdikciją yra keista. Ir tarptautinis procesas, kuris reikštų, kad nieko nedaryti, kai įmanoma kažką padaryti, yra iš ankstinė sąlyga 20 metų programos progresui. Netrodo įmanomas. Todėl mano nuomonė svarbu ir toliau įgyvendinti prasmingą ES politiką ir ji turi būti įgyvendinama, kad pademonstruotume partneriams, kad ES teisė yra tokia, kokia yra. Čia ir baigsiu, aš suprantu, kad diskusija buvo trumpa, ir, bet naudinga ir mes tikimės tęsti diskusiją su teisės aktų leidėjas, leidėjais toliau. Labai ačiū. Taigi, mes baigėme tą posėdžio dalį ir toliau bus uh, uždaras posėdis. Norėjau pakalbėti apie trialogus, nes aš uh, dėl EMS atstovauju parlamentą, ponė Demera, dėl kitų ir tuomet padarysime pertrauką iki koordinatorių posėdžio. posėdžio. Taigi prašau dabar išeiti visus iš salės, e, kurie neturėtų čia būti ir toliau kalbėsime apie trialogus, e, vyks uždaras posėdis. If you could clear the room, please, quickly. This does give me an opportunity. Jei galėtumėte išeiti iš salės greitai, <laughs> būtų labai gerai. Aš pats e, stebėjau, ką tarė